Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Let's start our meeting. Pradėkime posėdį. Visų pirma, norėčiau, kad patvirtintume darbo atvarkę. Ar turite kokių pastabų dėl darbo atvarkės? Jeigu ne, tuomet ačiū, darbo tvarkė patvirtinta. Dabar pateiksiu kelis pranešimus. Visų pirma, norėčiau Jums priminti, kad 12 val. vidurdienį prasidės bendras posėdis kartu su Libio komitetu. Mes apsvarstysime ir priimsime rekomendacijų projektą pagal 55 taisyklę. Tai bus antras klausimas dėl e, pinigų plovimo ir lėšų pervedimo. Nariai turėtų pasiimti savo balsavimo korteles šiam posėdžiui. Taip pat e, bus pateikta informacija apie E, naujus vykstančius trišalius dialogus. Vakar per trečiąjį trišalį dialogą buvo susitarta dėl mokėjimų paslaugų direktyvos. Sveikinu pranešėją, taip pat dėrybų komandą ir vicepirmininką Markus Faber, kuris pirmininkavo tiems trišaliams dialogams. Taryba padarė kelias svarbius žingsnius link parlamento pozicijos, todėl Kompromisinėme pakete buvo atsižvelgta į daugelį parlamento pasiūlymų, įskaitant e, trečiosios šalies mokėjimų teikėjus, e, taip pat perkelimo režimą, mokėjimo priemonių e, draudėjus ir taip pat telekomunikacijų firmų antrinės paslaugas buvo atsižvelgta. Be to kalbama apie stebėseną ir kompetitingose institucijose bei sprendimus nesikreipiant į teismą. Taip pat kalbėta apie mokesčius ir panaikinimus. Be to buvo atsižvelgta į parlamento pastabas dėl telekomunikacijų išimties. Visos trys šaliai susitarė dėl kompromisinio paketo, o dabar bus pereita prie techninio darbo politinis susitarimas jau priimtas. Toliau EFSI. Po balsavimo jau vyko du trišaliai dialogai dėl EFSI. Pirmasis vyko parlamente, kitas taryboje, ryto vyks trečiasis trišalis dialogas. Vadinasi, mes judame labai sparčių žingsnių. Kaip žinote, esame įsipareigoję padaryti viską, ką galime, tam, kad kaip įmanoma greičiau pasiektume susitarimą, kad būtų viskas primta jau vasarą. Taip pat mes sustarėme dėl metodologijos, dėl kai kurių svarbiausių procedūros žingsnių. Vis dėlto lieka dar nemažai klausimų, kuriuos turi, dėl kurių turi susitarti parlamentas ir taryba. E, galiausiai ataskaitos e, teikimas ir finansinių sandorių skaidrumas. Pirmasis trišalis dialogas vyko balandžio 22 dieną. Buvo aptarti svarbiausi politiniai aspektai. Visos institucijos sutarė dėl bendro tikslo, tačiau egzistuoja tam tikri nuomonių skirtumai. Bet kuriuo atveju optimistiškai vertiname darbą su šiuo failu ir toliau balandžio 22 vyks trišalis dialogas. Tai tokie mano pranešimai, dabar galime pereiti prie trečio darbo tarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas, kuris mano manimo yra labai svarbus. Tai yra e, mokesčių institucijų ir organizacijų dalyvavimas, pranešė yra Silvija Guliar ir dabar sutikiu žodį Jums, kad galėtumėte pristatyti šią nuomonę. Tik noriu informuoti kolegas, kad buvo atlikta daug apklausų, daug tyrimų. Tai yra labai plati apimtis, yra analizuojama komi, analizuojamas komisijos vaidmuo tarptautiniuose forumuose. Manau, kad tai puikiai pagrindžia tokios nuomonės būtinumą tam, kad būtų pagerintas komisijos ir parlamento bendradarbiavimas tose strateginiuose formuose. Silvi, žodis Jums. Kičia. Dėkui, pirmininkė. Ačiū visiems, kurie atvykote. Pirmiausiai norėčiau kai ką patikslinti dėl taikymo e, srities, dėl to, apie ką mano pranešimės e, kalbame apie visas 28 valstybės narės ir visas institucijas, organizacijas, e, tų organizacijų yra daugybė ir kaip ką tik tai pirmininkas sakė, norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti ekspertams, kurie dirbo labai daug, kad mums pateiktų reikalingos informacijos, taip pat Europos, Sąjung, e, Europos parlamento darbuotojams, sekretoriatui, kurie koordinavo tyrimus, nes e, jo tie tyrimai labai naudingi dėl ko e, rengiamas toks pranešimas. Manau, kad pirmiausia reikėtų suprasti, kad finansų sistemos tarptautinis aspektas yra realybė veikiama globalių mastų. Tikrai nebėra sienų, vyksta tarptautinė mastu e, pinigų finansų srautai ir, kaip ir kitose srityse, reikia užsitikrinti globalią valdyseną. Krizės metu būtinybė koordinuoti, taikyti bendras taisyklės buvo dar kartą akcentuota. Dėl to e, didysis dešimtukas ėmėsi įvairių veiksmų ir e, mes sekame, kas daroma. Taigi negalima neikti tarptautinio e, aspekto ir būtinybės dirbti su kitais e, pasaulio regionais, ar tai būtų su JAV, e, kuri labai yra susiję, kurios yra labai susiję su mūsų finansų sektoriumi ar su kitais kylančios ekonomikos regionais. Reikėtų atsižvelgti į šį reiškinį ir neužsiblokuoti, neužsidaryti, bet pagalvoti, kokie e, yra pokyčiai ir ką Europa gali šiame kontekste daryti du probleminiai dalykai, kadangi pirmą kartą dabar keičiamis nuomonės, tai dar vėliau apie tai kalbėsime. Aš e, norėčiau su visų frakcijų šešėliniais pranešėjais kalbėti, nes tai yra aktualu visoms frakcijoms, mano nuomonė, kalbam apie strateginius dalykus vidutinio laikotarpio. Tai susijęs su mūsų interesų apsauga pasaulyje ir manau, kad mes kartu visi galėsime gerai padirbėti. Bet dabar paminėsiu tos du probleminius dalykus. Pirmiausia, mes turėtume e, galvoti, kaip atsakyti rinkėjams į paprastą klausimą, kas nusprendžia. Bet patys e, paprasčiausi klausimai ir yra patys sudėtingiausi. Kas nusprendžia, kas suima sprendimus e, finansų klausimais, sistemoje, kur veikia išrinkti atstovai, finansų ministerijos, nacionaliniai parlamentai, ES institucijos, pirmiausiai komisija tam tikros agentūros ir parlamentas. Ir egzistuoja skirtingi lygmenys, skirtingos ekspertų struktūros, kai kas dirba finansų sektorėje, taip pat yra nepriklausomų ekspertų, taigi nėra aiškumo. Uh, Ir dėl to atsiranda pasitikėjimo stoka. Manau, kad tai yra pavojinga. Dabar e, mes turime e, žiūrėti į nacionalinį ir, ir Europos lygmenį ir matome, kad tuose lygmenyse pasikeimo mažėja, nes e, pilotai, pilotuoja, <laughs> pilotuoja mm, ar propaguoja labai nacionalinės ir europinės struktūros biurokratinius įvairius reikalavimus. Ir dabar matome, kad atlikta tyrimų, kurie e, pasisako už tam tikras nesaisančias taisyklės, tai būtų tam tikros gairės. Bet e, tos gairės galėtų būti priimtos tik tarptautiniu mastu, e, jas galėtų naudoti reitingo agentūros ir įmonės galėtų jų laikytis. Mes matėme kaip veikia Bazelio komitetas ir kaip kuriamos priemonės, kurios bando užtikrinti vienodas algas, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose ir kitur. Bet yra e, labai didelių e, skirtumų e, tarp Europos ir jungtinių valstijų rinkų, pavyzdžiui, dėl požiūrio į bankų sektorių. Ir Pavyzdžiui, e, dažnai e, neatsižvelgiama į parlamentų nuomonę, kalbant apie finansų sektorių. Ir atsiranda dabar tam tikrų pilkųjų zonų, ne, kadangi neaišku, kas priima nesaistančius ir kas priima privalomus sprendimus. Ir veikiant e, toms visoms institucijoms nebeaišku, kokia yra juridinė jų gale veikia tarptautinės klasikinės organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas. E, ir kitos organizacijos taip pat, e, pavyzdžiui, stabilumo, finansinio stabilumo valdyba, kuri turi e, juridinių galių. Reikia labai mums dirbti stipriai, kad užtikrintume mes skaidrumą tarp tų, kurie priima sprendimus, e, turėtų būti užtikrinta teisė susipažinti su protokolais, sprendimu ir panašiai. Ir tai yra vienas iš svarbiausių elementų e, šiame pranešime, bet taip pat mes neturėtume kištis į ekspertų darbą, e, trukdyti jų nepriklausomumui teisė priimti sprendimus nepriklausomai, bet mes turime žinoti, kaip yra priimami sprendimai. Galiausiai skaidrumas tai leistų mums užtikrinti atskaitomybę, kas e, įmonių, piliečių, ekonomikos veikėjų atžvilgių yra atskaitingas dėl priimtų sprendimų. Mes žinome, kad finansų sektoriuje yra padaryta daugybė klaidų ir e, dėl to tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių kilo krizė. E, nebuvo teisingai prižiūrimi, kai kurie veikiai ir iš pradžių nebuvo to suprasta, matome, kokios socialinės pasiekmes susidarė ir dabar kalbama apie tai, kad e, mokesčių mokėtojai turi būti solidarūs su privačiomis įmonėmis, bet reikėtų pirmiausiai užtikrinti budrumą ir atskaitomybę. Mes e, turime tyrimų ir jau galime pamatyti, koks yra vaizdas, turime neblogų duomenų ir parlamentas gali pasižiūrėti į visus veikėjus, kurie dirba pinigų, draudimo, bankų e, sektoriuose. E, matome, kaip jie organizuoja savo darbą, kokia yra jų valdymo sistema. Mes e, turėtume kaip galima objektyviau apibūdinti tuos veikėjus ir e, atsižvelgti į skaidrumo, atskaitomybės ir sudėties dalykus. Kitas svarbus dalykas pranešime yra Europos interesų apsauga. Kaip mes veiksime tose institucijose, ar yra užtikrintas geriausias mūsų veiklos organizavimas, pavyzdžiui, kaip dėl priešios kompetencijų Centrinio banko ir e, vykdomųjų techninių įvairių struktūrų Europoje, kaip mes veiksime e, matome, jeigu dabar pasižiūrėsime, kad kartais komisija e, veikia kartu su valstybės narimis yra kartais jau šešios finansų e, stabilumo valdyboje arba devynios Bazelio komitete, bet ne visos Eurozonos ar ES valstybės dalyvauja. Komisija kartais e, dirba ir esmoje, e, Europos bankų agentūroje, centrinėme banke, kartu su jais, tai yra techninio pobūdžio susitikimai ir reikia pasižiūrėti į istoriją, kodėl būtent taip yra mes e, vargu ar galime pradėti siūlyti viską suderinti, suvienodinti, tai nėra šio pranešimo tikslas. Mes paprasčiausiai turėtume e, žiūrėti į labai pragmatiškai į tai, kaip ginami Europos interesai ir reikėtų uh, suvienyti atstovavimą ir taip pat reikia uh, E, pasižiūrėti, kokie ir yra svarbiausi mūsų veikimo keliai, neišbarstyti visko labai plačiai. Mes turime atsakyti kakofonijos, turime mm, e, nutraukti praktiką, kai Europa kalba skirtingais balsais, nežino kartais, ką nori pasakyti. Yra ir, aišku, eurozonos interesai ir mes e, turime dirbti su Europos centriniu banku, kuris vaidina svarbu vaidmenį kaip uh, Centrinis bankas monetarnėje politikoje, bet taip pat ir užtikrinant finansų stabilumą. Reikėtų galvoti, kaip pagerinti mums bendradarbiavimą. E, žinome, kad parengta ir ataskaita apie priežiūros institucijas ir reikia atkreipti dėmesį į tai. Mes dirbsime su komisija, pabandysime taip pat bendrauti su kitais įvairiais veikėjais, žiūrėsime į visus įmanomus pasiūlymus E, yra daug dokumentų ir e, žmonės aiškiai įvairias nuomonės sakoma, kad reikia labai švelnių priemonių, e, laikinų, bet kai kurie kalba už, pasisako už pasaulinę sistemą ir mes turėtume viską įvertinti ir nustatyti savo prioritetus. E, manau, kad iš dalies ir pedagoginis darbas, bet ir labai svarbus politinė prasme darbas, nes mes kalbame apie demokratiją, atskaitomybę gana e, tokioje sudėtingoje, neiškioje srityje ir reikia aiškumo visomis prasmėmis. E, Junkerio komisija dėl 138 staties straipsnio turėtų padaryti pa pasiūlymų dėl vieningesnio stavimo eurozono įvairiose tarptautinėse struktūrose. Taip pat e, bus priimti atitinkami sprendimai ir manau, kad mes, galvodami apie tuos visus dalykus, galėsime gerai padirbėti su šešėliniais pranešėjais. Čia. Dėkuoju pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį pirmajam šešėliniui pranešėjui, pranešėjai Pitikainin, EPP vardu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Gular už iniciatyvą parengti pranešimą šiuo labai svarbiu klausimu. Norėčiau pasakyti, kad pritariu jūsų siūlymui aptarti minėtus klausimus. Tačiau Aš manyčiau, kad e, iš tikrųjų mums visiems yra labai svarbu, kad, kad finansų rinkos sėkmingai veiktų globaliu mastu. Tačiau pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į nacionalinį lygmenį ir galbūt netgi į regioninį. Antras aspektas kuris yra tiesiogiai susijęs su pirmuoju, yra tas, kad mūsų ekonomikos ir finansų politikos <clears throat> verčia mus reaguoti, o mes turėtume būti proaktyvus ir tiesiog padėti e, stabilizuoti rinkas ir sumažinti tą sviravimų amplitudę. Turiu omenyje e, finansų rinkų riziką ir taip pat reikėtų atsižvelgti į finansinių interesų ir ekonominių sistemų skirtumus. Manyčiau, labiau išryškinti reikėtų štai kokius aspektus ateityje reikėtų užtikrinti daug aktyvesnę demokratinę veiklą, o tai reiškia e, rengti politinės gairias. Mes dažniausiai reaguojame iniciatyvomis į riziką kylančią rinkose, ar mes turėtume renktis iš anksto padedami e, ekspertų, pavyzdžiui, Bazelis 4, Bazelis 3. If... Jeigu, jeigu mes padarytume savo sistemas veiksmingesnės, tai tuomet e, suformuluotume e, daug anksčiau politinės gairės, galbūt netokias detalės, kurios galėtų padėti įsitraukti mums į procesus ir kartu nukreipti raidą tinkamą linkme. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, norėčiau padėkoti sekretoriatui už tai, kad parengė tyrimus iš kurių atsispindi, kad tarp institucijų reikėtų derinti veiksmus. Tas pats pasakytina ir apie tarptautinės e, struktūras. ES politiką reikėtų įvertinti tarptautinėse institucijose. Reikėtų tiesiog savęs paklausti, ar mes e, turime kokios nu, nors ilgalaikės veiklos gairės ir ar jas mes Ehm, siekėme įdėkti laiku ir išsamei visuose tarptautiniuose formatuose. Kai kalbame apie tarptautinį bendradarbiavimą, reikėtų pabrėžti veiklos koordinavimą tarptautinėse struktūrose. Taigi reikėtų tokio platesnio tarptautinio globalaus skėčio, sakykime, galbūt G20 formatas yra tinkamas, tačiau reikėtų daugiau ekonominių, finansinių koordinavimo iniciatyvų. Svarbu, kad nebūtų nurodinėjama svarbiausiams finansinėms institucijoms, bet tiesiog siekiama bendradarbiauti. Šitas tyrimas, kurį mes parengėme, yra pirmas geras žingsnis, tačiau vis dėlto vidaus rinkoje mes siekiame skirtingų tikslų, galbūt reikėtų taip pat, gal reikėtų suformuluoti tam tikrus rodiklius, kurie atspindėtų, kokia situacija yra traptautinėje rinkoje, kokie yra mūsų lūkesčiai, kas mūsų laukia ateityje ir galbūt mm, mes turėtume pagalvoti apie tokius finansinius produktus, kurie galėtų geriau atspindėti ES interesus tarptautinėme kontekste. Dar vienas dalykas kurį norėčiau paminėti. Ir štai koks. Galbūt reikėtų pagalvoti ir apie parlamento vaidmenį. Mes kartais labai išsamei ir galbūt pavėluotai įsitraukime į procesus, bet gal reikėtų aiškiau apibriežti parlamento vaidmenį ne tik tai e, ekon komiteto E, veiklos kontekste. Tiesiog reikėtų pagalvoti apie mūsų politiką, apie mūsų vaidmenį tarptautinėme finansinėme kontekste. Ar mes turėtume grįžti prie šitų klausimų kartą per kadenciją arba du kartus per kadenciją. Ir kaip Mes komisijos darbo planus ir darbo programas aptarinėsime neužsikraudami papildomos biurokratinės naštos. Taigi aš tikiuosi tikrai intensyviai bendradarbiauti su pranešėja ir manyčiau dėl to, kad tikslas yra bendras, dėl to, kad tema yra labai svarbi ir įdomi. Aš tiesiog norėčiau paprašyti pranešėjos, kad jie atsižvelgdama į tą išsame medžiagą, kurią e, gavome, suteiktų daugiau laiko išstudijuoti šitą medžiagą arba ji, kad bent jau uh, atsižvelgtų į tai, kad mes rengdamiesi posėdžiams taip pat turime įveikti pakankamai didelį darbo krūvį. Taigi, šankso dėkoju už bendradarbiavimą ir ateityje. Ačiū dabar atsar vardu Ashley Fox. I forgot my own group. What, what, what I'm not ashamed. Roberto kalbės. <laughs> Merci quand même, monsieur le président. <laughs> Vis tiek dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Silvigulę, kad ji ėmėsi šios iniciatyvos. Taip pat dėkoju dokumento, kuris mums buvo pateiktas autoriams. Jis nepaprastai išsamus, platus ir labai naudingas. Skaitydama aš norėjau pasakyti keletą dalykų ir man kilo trys klausimai. Pirmiausiai pradėsiu nuo pastabų. Jeigu mes visi e, norime, kad mūsų rinkėjai mūsų suprastų, kad suprastų, kaip vyksta valdysena, tai yra iš tikrųjų nepaprastai daug įvairių formų, kurie užsima ekonominę val... ir e, finansų valdyseną pasaulinę. Ir tai e, rodo, kad mes e, visi suvokiame, kad mūsų sistema yra nepriklausoma ir kad e, egzistuoja bendras tikslas bandyti užtikrinti kaip galima didesnį finansų stabilumą. Antras pastebėjimas. Įvairovė įvairių institucijų sudėtis, jų funkcijos, jų sąveika. Taip pat ES atstovavimas yra labai įvairus, kartais visoms valstybėms narėms atstovaujama, kartais tik kai kurioms, e, dažnai toms pačioms. Ir kartais e, viena ES institucija dalyvauja kažkokiame forume, kai kada dvi ir kompetencijos yra ne, vien, ne vienodos ir veikiamas skirtingais ligmenimis, bet ES e, įtaka, nesakyčiau, yra visiškai niekinė, bet labai labai ribota. Ir e, dabar mano klausimai. Pirmasis. Manau, kad reikia klausti, ar ES turi tuose tarptautiniuose formuose kokios nors įtakos. Skait skaitmeninis kiekinis e, atstovavimas yra tikrai nemažas, bet e, klausimas, ar tai visuomet naudinga. Jeigu pozicijos yra vieningos, tai gali būti naudinga, bet e, gali būti priešinga, jeigu partneriai pristato skirtingas, net priešingas pozicijas, pavyzdžiui, valstybės narės. Bet kuriuo atveju aš manau, jog reikia suprasti, kad atstovavim dėl atstovavimo kyla klausimų, bus vis sudėtingiau e, ir e, žinome, kad e, kai vykstant pokyčiams kitose pasaulio dalyse mes turime pasirenkti jiems. Ir antras dalykas, ar įtaka yra veiksminga ar mūsų pozicija yra išgirstama, suprantama, ar mes e, klausome kitų pozicijų ir paskui tik e, reaguojame, ar esame proaktyvus ar reaktyvus. Ar jeigu mes, ir jeigu mes e, norime svarios reikšmingos įtakos, tai reiškia, kad valstybės narės turėtų derinti savo veiksmus prieš prasidedant diskusijoms ir aš nesu tikra, ar kai kurios tą daro, bent jau ne visuomet. Taip pat reikia pasakyti, kad veiksmus derinti yra sunkiau dėl to, kad ES yra atstovaujama įvairiose institucijose, įvairių agentūrų, įvairių struktūrų, kurios yra nepriklausomas E, kurios neturi jokių politinių įsipareigojimų. Kartais tai yra geras dalykas, bet kartais tai gali būti pakankamai neigiama. Ir trečias e, klausimas, kurį man man reikia kelti, kaip vykdoma ta įtaka. E, Grįžtų prie temų, kurios jau buvo paminėtos. Jau kalbėsime apie skaidrumą, kaip primami, pavyzdžiui, sprendimai Ar politinės struktūros gali sekti įvykius? Antras dalykas - demokratinis legitimumas. Jeigu sprendimai Kitaip tariant, jeigu mes, mes norime, kad sprendimai būtų būtų priimti, tai svarbu, jau nebėra praėjo tie laikai, kai paprasčiausiai buvo nuleidžiami sprendimai ir visuomenė tam neprieštaraudavo. Dabar reikėtų užtikrinti kaip galima platesnį demokratinį atstovavimą. Ir ketvirtas uh, klausimas ką mes darome su visomis rekomendacijomis, aš kalbu apie įgyvendinimą, kaip mes perkeliame jas Europos Sąjungoje. Uh, ar tai yra naudinga, ar mums tai tarnauja kažkokiems geriems tikslams, kaip tai vyksta, tai yra tokie klausimai, bet noriu pasakyti, kad viskas yra tik pradinėme etape, dokumentas yra labai uh, gilus, platus, reikės antro svarstymo, bet noriu pasakyti, kad tikiuosi, jog mes tikrai gerai padirbėsime uh, E, šiuo klausimu, kuris yra labai svarbus ES ateičiai. Ačiū, gerbas pirmininkė. Aš... Dėkuoju dabar, Ashley Fox. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Silvijai ir kitiems šešėliniams pranešėjams už jų įnašą į diskusijas. Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie parašė informacinius dokumentus. Pripažinsiu, kad visų jų neperskaičiau, aš perduosiu tą užduotį savo asistentams. Bet suprantu, kad tuose dokumentuose yra gerai apžvelgiamas ES vaidmuo įvairiose tarptautinėse institucijose. Juose pabrėžiama, kad ES juose užima skirtingą poziciją ir skirtingą vaidmenį. Todėl labai svarbu iš, e, išsiaiškinti, kokios yra tų dokumentų išvados. Džiugiuosi, kad Silvi sakė, jog ji pasirinks pragmatišką požiūrį, aš tam pritariu. Pasaulinėse rinkose yra daugybė tokių tarptautinių institucijų, kurios visai saveikauja, o ES tose organizacijose taip pat užima savo rolę svarbu, kad mes žinotume, kas yra atsakingas už tam tikrų sprendimų prieimimą dėl e, rinkos e, reguliavimo. Aš dar norėčiau elgtis atsargiai. E, Silvi sakė, kad ji nesivadovaus ideologiniu požiūriu ir aš tuo džiaugiuosi. Aš viliuosi, kad ši nuomonė netaps priemonė sakyti, kad visose institucijose reikia didinti ES vaidmenį. Aš manau, kad e, reikia, kad nacionalinės vyriausybės prisimtų atsakomybę, nes žmonės būtent savo nacionalinės vyriausybės laiko atskaitingomis. E, dažniausiai rinkėjai nesikreipia į mane ir nesako, ką jūs darote, kad e, sureguliuotumėte šios klausimus. Aš tikiu, kad reikėtų koordinuotis dėl mūsų požiūrio su valstybėmis narėmis iki tų tarptautinių posėdžių. Visa tai yra logiška. Vis dėlto požiūrio koordinavimas nereiškia, kad visada reikia pasiekti vienos nuomonės. Taigi aš laukiu bendradarbiavimo su Silvija ir kitais šešėliniais pranešėjais ir viliuosi, kad dirbsime pragmatiškai, o ne vadovausimės ideologiniu požiūriu. Ačiū. Dėkoju. Nematau Miguel Viegas. Tuomet perdudu žodį Sangygals. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti Silvigulę iniciatyvai imtis šio darbo. Pasiūlymai ir darbo dokumentai, kurie buvo pateikti, taip pat ir pastabos, rodo, jog visiems rūpi šis klausimas, visi nori rasti atsakymą jį. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta, tik noriu pasakyti Ašlį, Be abejo, egzistuoja įvairūs politiniai skirtumai, bet jūsų pasisakymas parodė, kodėl Junktinė karalystė neturėtų palikti ES. Ne vienas politikas iš kitos šalies nepripažintų, kad neskaitė tų dokumentų ir jų neskaitys, ar perdos asistentams. Būtent tokio jų humoro jausmo mums labai trūksta. Aš e, Jūs labai sąžininkai pasakėte, neskaičiau ir neketinu to daryti. Būtent tai parodo, kodėl negalime prarasti britų humoro. E, net jei ir nepritariu jūsų e, tikėjimui e, tautos valstybę ir tuo šventuoju graliu, dėl to, kur atsidurs demokratija galiausiai. Vis dėlto svarbiausias klausimas, kuris rūpi mūsų frakcijai šiame kontekste yra štai koks. Reikėtų ne tiek didinti ES įtaką, nors be abejo tai įtaka gali būti teigiamas dalykas. Aš pritariu, kad čia galima užduoti klausimus, kodėl vienos valstybės narės yra atstovavimas, kitos ne. Ar yra teisinga, kai yra tiek daug e, Europos atstovų, o galiausiai jie nesusitaria ir taip pat iš anksto e, nesuderina savo nuomonių. E, dar didesnis klausimas kyla dėl komisijos vaidmens, nes ne visos valstybės narės pritarė, kad būtent komisija turėtų kalbėti Europos balsų tose formuose. Lieka daug atvirų klausimų, bet pats svarbiausias iš jų yra štai koks. Viskas prasideda nuo ES pradžios. ES siekia sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir integruoti demokratijos principą. Pirmą kartą mes pasiekėme labai aukšto skaidrumo standarto, taip pat atskaitomybės standarto. Be to e, turime integralumą, turime parlamentą ir e, peržengėme nacionalinės demokratijos sienos. Mums e, reikės tų institucijų tarptautinių lygių. Visa tai prisidėjo prie tarptautinių organizacijų, tinklų ir taip toliau. Skaidrumas atskaitomybė ir integralumas yra na, tie dalykai, kuriuos turėtų prisimti šios institucijos. Bet dokumentai parodo, kad ne visada tai yra vienodai užtikrinama. Kila klausimas, ar tai yra skaidru, kas gynė kokią poziciją, galima būtų laikyti tam tikrą vyriausybę atsakingą, bet kila klausimas, ar tai yra skaidru, kokie lobistai darė įtaką toms institucijoms, kokie lobistai veikia pasauliniu lygiu. Užduodant tuos klausimus pasidaro aišku, kad tas vienpusiškumas, kurį mes turime Briuselėje, reiškia, kad yra žymiai lengviau tarptautinėms korporacijams daryti įtaką sprendimams, o ne mažoms ir vidutinėms įmonėms. šios e, problemos yra dar akivaizdesnės pasauliniu lygiu. Visi žino, kad e, IFF e, turėjo daug įtakos Bazelio konvencijai. Taigi buvo daroma įtaka Bazelio komitetui. Reikia kelti tokios įtakos klausimus. Taip pat įdomu, kaip jie bus su tais kriterijais skaidrumu, integralumu ir atskaitomybė, kai atsiras dar daugiau institucijų, tokių kaip, pavyzdžiui, e, reguliavimo sistemos pagal e, laisvosios prekybos sutartis, tokias kaip TTIP. Aš manau, kad šios diskusijos yra labai reikalingos ir vyksta tinkamu laiku. Mes taip pat turėtume kalbėti apie savo struktūras Europos parlamente. Kaip mes matome Europos komisijos atsakomybę ir vaidmenį tose institucijose. Aišku, mes galime kelti klausimus šią temą, bet pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti į šią nuomonę ir pagalvoti, ar demokratijos principas pagal Lisabonos sutartį yra apribojamas to, kaip mes organizuojame savo darbą pasaulinėse ir tarptautinėse institucijose, koks yra jų pobūdis ir koks yra es poveikis. Laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Thank you. Uh, Pervaš Beres. Pervaš Beres. Manau, kad mes pradame labai rimtus apmąstymus ir parlamentas tikrai turėtų e, tarti savo žodį dėl galimų komisijos pasiūlymų. Reikia dar pasižiūrėti į galimus pasiūlymus, į visas detalės, bet aš norėčiau akcentuoti du aspektus, kurie mano nuomonė yra svarbus. Pirmiausiai, subsidiarumo ir proporcingumo principai pačios ES e, viduje dėl išorės, e, pavyzdžiui, pozicijų, pozicijų išorėje. E, mes turime galvoti, kas galėtų būti geriausias tarpininkas pristatant tą nuomonę išorėje. Mes e, siekėme, kaip galima geriau, užtikrinti atstovavimo procesą Europos e, Sąjungos. E, buvo gyvendinamos įvairios priemonės Bet jeigu kalbėsime apie atskaitomybę, tai nebūtinai reikia perkelti visas tarptautinės taisyklės, reikia geriau koordinuoti veiksmus, tai subsidiarumo ir proporcingumo klausimas, man atrodo, yra labai svarbis, svarbus, e, galvojant apie kaip, tai, kaip mes formuluosime ES interesus ir paskui juos pateiksime išorėje ir ginsime išorėje. Mm, iniciatyvos, e, matome, yra E, labai įvairios ir ką mes su jomis darysime. Europos e, Sąjungos interesai taip pat yra labai įvairūs e, veikiama, pavyzdžiui, Bazelio komitete. Mes esame jau sukūrę keletą bankų sąjungos etapų, bet ne viskas dar yra padaryta. Ir dėl to jeigu mes pažiūrėsime į apskaitos standartus, e, tai yra vis e, e, svarbesnis dalykas ir vis tik tai yra tam tikrų organizacijų, kurios dabar bando sukurti tarsi kontekstą tarptautiniai viešai tvarkai. Jeigu žiūrėsime į apskaitos standartizavimą. Vienas iš pasiūlymų buvo pabandyti įvesti tam tikrą priežiūros laipsnį ar ryšį nustatyti tarp ECB, SCB ir kitų e, tarptautinio valiutos fondo struktūrų, tačiau ta mintis nebuvo e, įgyvendinta. ECB nusprendė, kad reikia tam tikros smulkios struktūros ir buvo įkurta stebėsienos grupė nedidelė. Mes turėtume pagalvoti apie požiūrį, kuris leistų mums atspindėti visuomenės interesus. Reikėtų sekti labai atidžiai viską, kaip viskas vyksta. Ir ar galiausiai atsiras nauja kažkokia organizacija. Uh, bet pirmiausiai galbūt reikia pasižiūrėti į tolesnę tarptautinio valdžios fondo evoliuciją. Aš nežinau, kaip viskas galiausiai bus dėl atstovavimo Europos Sąjungos. Mes turime uh, veikti egzistuojančiose struktūrose ir taip pat mes galbūt neturėtume leisti tam tikroms sėtims organizuotis, veikti, ginti savo interesus, nepagalvojant apie e, globalesnius interesus. Maletič. Norėčiau padėkoti kolegijai Silvi už jos iniciatyvą. E, man regis, šis klausimas yra nepaprastai svarbus ir dėl to labai svarbu sutelktai veikti, reaguoti tartotinėse finansų institucijose. E, tam tikrose e, val... struktūrose, kaip kad val... Tartautinis valiutos fondas, pasaulio bankas, reikia dėkti reformas Ir labai svarbu, kad Europos Sąjunga derintų savo veiksmus su Europos semestro tikslais, taip pat su komisijos rekomendacijomis ir e, valstybių narių parlamentų rekomendacijomis. Mes turime veikti sutelktai, nes kitaip neužsitikrinsime rezultato. Būtent todėl aš manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir džiaugiuosi, kad mes kalbame apie tai. Thank you. Now the... Dėkuoju pranešėjai dabar. Labai trumpai, kadangi, m, mm, žinau, jog laiko daug neturime, norėčiau padėkoti už konstruktyvę diskusijų dvasę. Neišgirdome tik tai e, GUE šešėlinio pranešėjo, bet e, vėliau su juo susitiksime, kai dirbsime su šešėliniais pranešėjais. Bet matau, kad parlamentas tikrai nori imtis šio klausimo, kuris, mano nuomonė, yra labai svarbus. Labai trumpai keletas e, išsakytų pastabų, kurios yra panašios. E, E, ponė Pitikainen ir ponė Delvo visai teisingai kalbėjo apie tai, kad mes turime būti aktyvus. Man atrodo, jog tai yra labai svarbus dalykas. Demokratija yra ne tik kontroliuoti kažką po fakto, po įvykių, bet taip pat turėti galimybių suteikti impulsą, e, gairias ir panašiai. Taigi ačiū Jums už e, šiuos pastebėjimus dėl Europos parlamento įtakos gynimą Ir tai reiškia ginti tai, ką mes atstovaujame. Mes nereikalavome kažkokių galių savo, tačiau mes e, kukliai e, norėtume e, imtis to, kas mums priklauso ir atstovauti žmonėms. Svenas Gyvaldas kalbėjo apie jungtinę karalystę, jos vaidmenį ir ponas Fox pasisakė apie pragmatišką uh, E, požiūrį aš tikiuosi, kad Britanijos konservatoriai bus tokie pat pragmatiški e, palaikydami, e, galvodami apie ryšius su Europos Sąjunga. Tai nėra ideologinis požiūris. Ir taip pat nereikia būti mums visiškai naiviems. Mes turime interesų, kuriuos turime ginti, tai yra Europos interesai. Ir mes, veikdami E, turėtume e, pasitelkti svorį valstybių narių ir labai svarbu veikti mums e, kartu. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkokie Britanijos interesai svarbus, juos taip pat reikia ginti, gerbiant eurozonos šalių interesus, bet taip pat reikia nepamiršti, kad galvojant apie pinigų sistemą plačiau, mes, mes taip turime ginti savo bendrąją valiutą ir nepamiršti bendrųjų interesų. Tai yra e, ne tik netgi 28 valstybių narių interesai, bet viso pasaulio interesai, nes tai prisida prie stabilumo ir augimo. Ir aišku, yra įvairių aspektų skirtingų, buvo kalbama apie įvairovę, apie pragmatišką požiūrį, bet mes turėtume siekti suartinti valstybių narių narių pozicijas. Ir manau, kad labai e, svarbu yra priminti Europos bendrijos steigimo principus. Tai yra lojalus bendradarbiavimas. Visos valstybės narės yra su. E, tikę dalyvauti Europos Sąjungos e, kūrimo procese ir jos veikia e, lojaliai vienos kitų atžvilgių, nors ir egzistuoja skirtingi interesai. Interesai kartais valstybės narės nenustos egzistuoti, bet kai mes veikiame tam tikrose struktūrose, e, atsiranda kažkoks trečias veikėjas e, tarptautinėse, pavyzdžiui, struktūrose, jeigu valstybė narė ES kontekste atsiduria mažumoje, e, ima veikti savo interesų vardan ir nesižvelgia į ES poziciją. Manyčiau, kad reikėtų mums pakeisti tokią e, praktiką. Krizė labai gerai pademonstravo, kad mes esame prisėmę dabar bendrus įsipareigojimus, turime bendras prievolės Ir negalime elgtis taip, kad mes, kai mums tinka, esame kartu, o kai mums tai nebetinka, pradedame reikšti e, kitų atžvilgių kitokią nuomonę. Pavyzdžiui, tarptautinėme valiutos fonde ir eurozonos atstovavimas tarptautinėme valiutos fone. Gal ir galbūt tarptautinis valiutos fondas būtų priėmęs kitokius sprendimus, jeigu nebūtų atstovavimo eurozonai. Taigi yra įvykę labai daug pokyčių pastaraisiais metais. Ir kolegos taip pat tai minėjo. E, labai vertinu Sveno Gigoldo žodžius apie tai, kad mes turėtume e, pasitikėti labiau tuo, ką esame pas, pasiekę. Pasiekimai galbūt yra kuklus, bet mes e, turime dirbti toliau, galvoti uh, E, kaip veikti tarptinių masų demokratija yra e, teisinės valstybės dalykai, bet taip pat veikia ir teisingumo teismas. Be demokratinių instancijų e, nebus užtikrinta legitimumo, apie tai kalbėjo ponė Delvo. Taip pat galiu pasakyti, kad mano nuomonė Europos balsas yra girdimas pasaulio mastu Europos balsas yra e, girdimas ir mes e, turime reikalauti daugiau teisės šioje srityje ir tai yra sudėtingas uždavinys, bet mes e, turime dirbti. Ar. Ačiū Silvijai Gular už tą labai aiškiai suformuluotą Lojaus bendradarbiavimo principą, kuris yra įteisintas sutartyje. Šešėlinė pranešėja paprašė daugiau laiko. Kadangi šitie tyrimai yra labai svarbus, bet nors laikas mus ir spaudžia, aš vis dėlto kaip pranešėja galėčiau uh, E, suteikti daugiau laiko jums, jeigu jums reikia jo, kad galėtumėt geriau pasiruošti. Man e, visiškai būtų priimtinas jūsų pasiūlymas pratesti tą pranešimo rengimo laiką, jeigu susitars dėl jo e, pranešėjai Liepos e, apie 15, Liepos apie vidurį galėtume mes svarstyti šitą pranešimą, o po to jau dėl jo balsuoti rugsėjo mėnesį. Iš tikrųjų, e, tiems tyrimams e, mm, reikės daugiau laiko ir manyčiau, kad dėl tos priežasties galima pakeisti šiek tiek mūsų terminus. Kitas darbo tvarkės klausimas. pakeitimų svarstymas dėl nuomonės projekto, kurį parengė Huk Baye dėl mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo kaip valdymo socialinės apsaugos ir vystymas problemos besivystančios šalyse. Šis klausimas taip pat yra labai svarbus ir jisai labai uh, E, dera su mūsų mokesčių klausimų komiteto veikla. Daugiau negu 90 pakeitimų siūlymų buvo pateikta žodis pranešėjui. Dėkuoju kolegoms, dėkuoju šešėliniams pranešėjams, kurie puikiai bendradarbiavo su manimi ir padėjo renkti šitą pranešimą. Ir mes siekime susitarti dėl kompromisinių pasiūlymų pagal galimybės. Iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas ES mokesčių vengi, kova su mokesčių vengimu ir LuxLeaks ir kiti klausimai rodo, kad verta imtis to klausimo, kadangi reikia mokėti su mokesčių slėpimu ir mokesčių nemokė, nemokėjimu kadangi tas klausimas yra svarbus beveik visose ES valstybėse, o mokesčiai yra labai svarbus socialiniai starai užtikrinti išmokas. Ir, žinoma, reikėjo mm, apibrėžti, kas yra mokesčių rojus ir iš esmės yra toksai juodasis sąrašas, į kurį įtrauktas tos mokesčių rojų valstybės. Svarbu kovoti su jais Mes taip pat kalbame apie konsoliduotą e, mokesčio bazę įvairioms bendrovėms ir taip pat e, labai svarbu kalbėti, ar e, galima realizuoti, gyvendinti tam tikrus siekius dėl geros valdytinas. Mes turėtume pasisakome prieš agresyvų mokesčių planavimą trečiosiuose šalyse ir reikėtų veiksmingiau taip pat taikyti taisyklės nukreiptas prieš dvigubą apmokestinimą, nes e, kartais iš vis e, išvengiama mokesčių tai yra neprimtina. Mes taip pat esame e, kreipęsi į komisiją, kad būtų uh, įdėktos kad būtų automatiškai keičiamasi informacija apie mokesčius. E, tai yra e, pagal šalį atskaitomybė CBC, angliškas terminas vartojamas tam. Ir mes turėtume taip pat e, sažiningiau e, taikyti mokesčius dėl trečių, dėl trečių šalių atžvilgių. Zemidbergs. Pirmininkė, dėkuoju pranešėjui ir e, kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp politinių požiūrių, tačiau kai e, mes kalbame apie ataskaitas kiekvienose valstybėse, tai mes turėtume stengtis sumažinti pagal galimybės papildomą administracinę naštą. Ir todėl mes norėtume paprašyti atskiro balsavimo, pavyzdžiui, dėl siūlymo numatyti minimalę e, apmokestinimą, minimalų apmokestinimą dydį įmonių pelnui. Taip pat norėtume, kad aiškiau būtų apibrėžiami mokesčių rojai. Taip pat norėtume, kad apskritai būtų didinamas pasitikėjimas institucijomis ateityje. Labai dėkuoju pranešėjai už tai, kad jis nusiteikęs bendradarbiauti ir daryti nuolaidas. Beatrice von Storch. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą. ECR vardu norėčiau paminėti dalykus, kurie mums nėra tokie priimtini arba dėl kurių mes vadovaujamės kiek kitokio požiūrio. Pranešime yra sakoma, kad besivystančiose valstybėse mokesčių apskaičiavimo bazė turėtų būti išplėsta ir taip pat, kad besivystančios valstybės turėtų palengva e, e, derinti savo mokestinės sistemas prie išsivyščiusių valstybių. Pirmiausia, valstybės narės turėtų įdėkti nuosavybės teisės, kad administracijoje būtų mažiau korupcijos, ir kad būtų įsteigti nepriklausomi teismai, kad būtų galima nepriklausomose teismuose nagrinėti bylas dėl pažeidimų, dėl nusikaltimų. Ir tik tada būtų galima tikėtis, kad pradės didėti mokesčių surinkamos sumos ir taip pat, žinoma, labai svarbu būtų uh, Mm, sukurti palankų investicinį klimatą vietos e, mm, įmonėms ir taip pat užsienio investuotojams. Aš manau, kad kelias būtų neteisingas arba visiškai priešingas. Pirma padidinti mokesčius ir taip e, papildyti biudžeto, užpildyti biudžeto skylės. Dėkuoju. Aldevardu Jacek. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Jisai ėmėsi tikrai platau, plač, plačių tikslų ir siekė užtikrinti konsensusą. Aš manau, kad iš tikrųjų labai drąsu siūlyti besivystančioms valstybėms siūlyti uh, konkrečias mokestinės priemonės, kad būtų galima išvengti mokestinių rojų privilegijų. Pagrindinės pranešimo mintys buvo pristatytos paties pranešėjo. Pranešime yra siūloma nustatyti mokesčių politikoje vienodas veiklos sąlygas besivystančiose ir įskaičius valstybėse, siūloma keistis informacija ir taip pat siūloma įgyvendinti pilotinius projektus besivystančiose valstybėse, kadangi jos neturi pakankamai administracinių gebėjimų pačios dėkti naujas sistemas. Taip pat yra siūloma vadovautis principu, kad reikėtų renkti pagal atskirus sektorius ir valstybės ataskaitas, tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kaip administracinę naštą būtų galima sumažinti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Iš esmės šitas pranešimas yra pakankamai subalansuotas ir galima būtų jam pritarti. Guo atstovo nematau, žalių atstovo. Merci, Eva Žoli. Uh Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Ukhaje už puikiai parengtą projektą. Man atrodo, kad e, jis yra vienas iš tų retų žmonių, kuris puikiai supranta, kad tarptautinių bendrovių mokesčiai yra tiesiai, tiesiogiai susijęs su besivystančiamis šalimis, pirmiausia, Afrikoje. Vakar vyko uh, Um, specialiame mokesčių komitete klausimas ir uh, buvo kalbama apie didžiasias keturias bendrovės ir kaip tai yra susiję su besivystymusiu ir kaip uh, ginamos mokestinės teisės, kaip siekiama nemokėti mokesčių besivystančiose šalyse. Ir dabar e, reikia suvokti, kad ir tos bendrovės ir mes turime savo prievalių. Dėl to dėkoju ponui Baje už jo nuomonę, nes jis atsižvelgia į visus aktualiausius parametrus. Kaip jūs sakėte, tai labai svarbu, kad parlamentas remtų konsoliduotą e, mokesčių bazę ir kad būtų užtikrintas minimalus mokesčių lygis. E, jūs, e, ir parlamentas jau yra daug kartų pabrėžęs, kad Europos e, sąjunga turi sudaryti e, mokesčių rojų sąrašą. Jūs e, palaikote tą idėją, kad tarptautinės bendrovės didžiosios turėtų e, atsiskaityti e, apie mokesčius pagal kiekvieną šalį. Taip pat e, yra pateiktas balsuoti pakeitimas dėl akcininkų teisių ir prievalių. Aš tikiuosi, kad tam pakeitimui bus pritarta. 63 pakeitimas e, draudžiame juo naudotis dažnėmis struktūromis, e, mokesčių ruojais, e, kurios leidžia e, išvengti mokesčių. Mes norime, kad kaip galima būtų apribotos tokios galimybės besivystančiose šalyse. Ačiū dabar pranešėjas. Marijas dar prašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes dabar esame tokia etape, kai mokesčių slėpimas ir mokesčių vengimas kelia daugybę problemų įvairiose valstybėse narėse. Tos valstybės narės tiesiog nesurenka pakankamai mokesčių. Visą tai turi įtakos viešosiams išlaidoms, skiriamoms sveikatos, apsaugai, švietimai ir panašiai. Greikiai tos problemos taip pat yra būdingos. Dažnai Graikijoje oligarchai naudojasi įvairiomis fiktyviamis įmonėmis bei mokesčių rojais ir taip slepia mokesčius bei jų vengia. Tai kelia daugybę problemų mano gimtojoje šalyje. Tiesiog nėra surenkama pakankamai lėšų valstybėje. Be to atrodo, kad valstybės narės konkuruoja mokesčių srityje. Jos kai kurios tarsi skatina įmonės perkelti savo būstinės į jų šalį e, tam, kad e, ta įmonė mokėtų mažiau mokesčių. Toliau. Kila klausimas, kasgi bus, jei neišspręsime šios problemos. Tai ir toliau tie mokesčiai bus slepiami tiek ES, tiek eurozonoje. Todėl mes privalome ieškoti sprendimų. Reikia, kad didelių tarptautinių korporacijų pajamos būtų apmokestinamos ten, kur jos ir kyla. Ten, kur e, tos įmonės sukuria savo pelną. Neleiskime naudotis e, tuo, tą kūrybinę e, buhalteriją. Aš manau, kad reikia, jog nuomonėje būtų pabrėžiami šie dalykai. Tai visos tos problemos, kurias mes privalome spręsti. Turime rasti procedūrą, kuri leistų kovoti su mokesčių rojais. Reikia, kad mokesčių slėpimas ir vengimas būtų nutrauktas, ypač kai tai veikia ES sektorius. O dabar žodis pranešėjai. Oui, merci, Dėkuoju, gerbimas pirminkė. E, dėl to, ką sakė kolega Marijas, e, pritariu daugam iš to, kas buvo pasakyta. E, tai yra vis tik tai sukčiavimo dalykai ir kalbame apie besivystančias šalis, dėl to mes pritarėme principui, kad bendrovės turėtų uh, atsiskaityti pagal veiklą kiekvienoje šalyje ir tam, kad mokesčiai buvo, būtų nustatomi toje šalyje, kur uždirbtas pelnas. Yra e, kalbama apie visą eilę priemonių ir tikiuosi, kad tai atsakys jūsų klausimus. Norėčiau padėkoti skirtingiems šešėlėms panešėjams, kurie pasakė. Šiandien po piet tikiuosi balsuosime pozityviai dėl pasiūlymų Aš e, bandžiau atsižvelgti kiekvieną nuomonę ir parengti kaip galima stipresnę e, nuomonę. Tikiuosi, kad, kaip sakiau, bus pozityviai balsuojama. Dėkoju, balsuosime dėl šio klausimo po pietų šiandieną, o vystimusi komitetas balsuos birželio pirmąją. Dėkoju, dabar galime pereiti prie penktojo darbo tvarkės punkto e, mokėjimų balanso tarptautinės priekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistiką. Pranešėjas. Žodis Sven Gygold. Chair, thank you very much, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, diskusijų dėl šios nuomonės pradžioje noriu pasakyti, kad reglamentas 184-2005 metų nurodo, kad e, mokėjimų balansas tarptautinės prekybos paslaugų ir tiesioginių užsienio investicijų statistika. E, jos tikslas yra pažiūrėti, ko, kaip vystosi ekonomika valstybėse narėse ir visoje Europos Sąjungoje. Patikima statistika šiuose srityse yra labai naudinga siekiant stebėti pagrindinius aspektus, tokius kaip esamos sąskaitos ir taip pat finansiniai srautai ES ir už jos ribų. Tai padeda užtikrinti e, nu, es ekonomikos nuoseklumą ir atitikti teisinius reikalavimus, kurie kyla iš e, ES ekonominio valdymo gairių. Patikima statistika taip pat yra reikiama bazė tam, kad būtų laikomas įstebėsinos pagal makroekonomikos procedūrą. Po e, pirminio reglamento prieimimo ir atnaujinimų e, kapitalo srautai suintensyvėjo ir pasidarė sudėtingesni. E, vis dažniau yra pasitelkiamos specialios priemonės ir teisinės struktūros dėl kapitalo E, judėjimo, įėjimo, išėjimo ir būtina užtikrinti, kad tie kapitalo srautai būtų e, sekami ir kad nebūtų dvigubo apmokestinamo, taip pat, kad būtų išvengta agresyvus mokesčių planavimo, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo. Taigi e, mano nuomonės projektas atsižvelgia į 84 reglamentą 2005 metų. Tikslas yra dvigubas. Pirmiausia, komisija pasiūlė e, teisės aktą, pagal kurį yra siūloma didinti skaidrumą BUPITS ir ATI statistikos. E, taip pat reikia atsižvelgti į naujausias, e, naujausius teisinius pakeitimus tam, kad ta statistika padėtų ekonominiams sprendimams. Kaip komisija nurodė savo teisinėme pasiūlyme, reglamentą reikia atnaujinti tam, kad jis būtų suderintas e, su e, sutartimi dėl ES veikimų. E, taip pat numatomi deleguoti ir įgyvendinimo aktai. Aš laikausi nuomonės, kad skaidrumas mokėjimų balanso tarptautinės prekybos paslaugų ir tiesioginių užsienio investicijų statistikos gali būti sustiprintas E, tam, kad geriau būtų e, stebimi finansiniai srautai, kaip kad yra siūloma mano 19, 20 ir 21 e, punktuose. Siūloma atnaujinti pirmąjį priedą. Bet reikėtų nenumatyti papildomos statistikos rinkimo naštos. Pagal mano pasiūlymo 12 punktą nurodoma, jog atsikamumo ir skaidrumo principas gali būti užtikrinamas, jei būtų atsižvelgta į tris naujoves. Pirmiausia, pasaulinė teisinė institucija, kuri sudaro BPO dalį. Reikia gerinti ataskaitų teikimą dėl finansinės informacijos. Antra, naujai sukurti registrai, e, kurie yra numatyti pagal e, kovos su mokesčių plovimu direktyvą. E, toliau trečia, reikia atsižvelgti į Tartutinio valiutos fondo atsikamumo iniciatyvą ir tyrimą. Kalbant apie mokėjimo balansą tarptautinių priekybos paslaugų ir kitų investicijų statistiką, tai e, pagal e, mano 14 e, pasiūlymą yra matoma atskirti tiesioginės užsienio investicijas nuo perėmimo, kurie nedidina bendro kapitalo formavimosi valstybėje narėje ir nedidina ekonominio vieneto darbo kapitalo, kai keičiasi savininkas. Tryliktas pakeitimas sustiprino komisiją ir Eurostatą. Čia reikėtų stipresnė bendratarpiamo su kitomis tarptautinėmis institucijomis, kurios yra pagrindinės statistikos teikėjos pagal šį reglamentą, tai yra, pažiūrėjau, BPO ir Tarptautinis valiutos fondas tai leistų keistis ekspertinėmis žiniomis ir užtikrinti geresnę statistikos politikos kokybę, apie mokėjimus. Galiausiai 18 pakeitime yra numatoma, kad Eurostatas turėtų pagerinti atskleidžiamų duomenų dėl šių visų aspektų e, statistikos. Ir e, mano nuomonėje yra numatoma viskas suderinti su Lisabonos sutartimi. E, taip yra numatoma dešimtame pakeitime. Sutartis atskiria galės, kurios e, gali būti suteiktos komisijai, kad ši priimtų neteisėkuros aktus, e, kurie leistų keisti nesminius konkretus teisės aktų elementus, kaip tai yra numatyta 291 straipsnė. Taip pat numatoma, kokias galima perduoti e, galės dėl įgyvendinimo aktų. Tai yra E, kai reikia įgyvendinimo teisės aktų, kaip numatyta pagal 291 e, straipsnio antrąją dalį. E, peržiūros ir domenų srautų išplėtimas, kuris numatytas pirmame priedė, negali būti laikomas nesminiu elementu. Negalima, kad komisija jį keistų ar papildytų. Tai yra svarbus elementai ir dėl to reikėtų juos peržiūrėti pagal įprastą teisėkuros procedūrą. Reikia, kad visą tai patvirtintų teisėkuros leidėjai. Toliau, mano manimu, kokybės ataskaitos apie mane esminius elementus vis dėlto pagal pakeitimų procesą reikėtų panalizuoti kaipgi dėl kokybės standartų ir ataskaitų, ar tai neviršyje to, e, kas yra nesminiai elementai. Visi siūlomi e, pakeitimai taip pat atsispindi pakeistose konstatuojamosiose dalise. Aš suprantu, kad kol kas taryba nepriėmė bendrojo požiūrio, bet greitai tai padarys. Mano nuomonės projektas E, sutampa su tarybos požiūriu dėl to, kad e, komisija e, privalo konsultuoti su CMSP, taip pat reikia sekti mokėjimo statistiką, kuri patenka į komisijos įgaliojimus. Komisijos deleguotojų aktų apribojimas reikštų, kad nebūtų keičiamas pats statistikos pagrindas ir techniniai dalykai. Pagrindinis skirtumas e, tarp e, tarybos bendro požiūrio ir mano nuomonės e, projektų yra tai, kad taryba nekeičia pirmojo priedo. Aš norėčiau užbaigti pateikdamas bendrą pastabą. Statistinė ataskaita ir darbas su bendra pranešėjais parodė, kad egzistuoja konfliktai tarp nacionalinių statistikos institucijų, Europos centrinio banko, iš dalies e, nacionalinių centrinių bankų ir Europos komisijos. Mes bandėme suorganizuoti e, posėdį e, kartu su šešėliniais pranešėjais, tam, kad suvestume besiginčiančius partnerius ir rastume sprendimą. Dabar mes turime priimti savo nuomonę. Aš Matau, kad šešėliniai pranešėjai vadovaujasi pragmatiniu požiūriu ir galiausiai mums reikės rasti tokį sprendimą, kuris užtikrins kokybišką statistiką, e, kad taip pat ta statistika būtų renkama atsižvelgiant į demokratinės principus. Aš manau, kad nuomonės projektas pateikė svarbės gairias, na, o dabar lauksiu šešėlinių pranešėjų minčių. Noriu pasakyti, kad šis nuomonės projektas tikrai nesukels politinės sumaišties ES. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Dėkoju už jo paskutinės pastabas. Iš tikrųjų, kad struk, sutartyje yra numatyti tam tikri įgaliojimai statistikos kaupimo srityje. Mes puikiai turime suvokti tai, ką leidžia mums sutartis, kai kuriame naujus teisės aktus. Ir turime pasistengti surasti kuo tinkamiausią sprendimą ir turiuomenyje ir bendrąjį reglamentą dėl statistikos. Alesija Moska, SMD vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolega Gyvaut už tą labai subalansuotą požiūrį į pranešimą, kadangi aš kitame komitete esu taip pat pranešėję, apgailestauju, kad negalėsiu būti diskusijoje iki galo. Tiesiog norėčiau pakomentuoti tai, ką aš jau išgirdau. Iš tikrųjų, bendrojo pobūdžio pastabas išsakysiu. Iš tikrųjų, institucijose gali kilti labai plataus masto diskusijos, tačiau, kaip ten bebūtų, reikėtų užtikrinti, kad e, pasiūlymai dėrėtų su jau galiojančiais teisės aktais ir kad būtų taip pat valstybės narės e, raginamas toliau mažinti biudžeto deficitą. Taip pat labai svarbu užtikrinti atsekamumą, bet metu kovoti su mokesčių rojais. Visa ta veikla reikalauja konkrečių priemonių. Norėčiau paminėti ir keletą dalykų, kurie kelia šiokių tokių bejonių. Svarbiausia būtų štai kas. Privalomas duomenų skelbimas reikėtų e, taikyti inovacinės e, priemonės, kad būtų galima stebėti pinigų srautų judėjimą, taip pat, kad būtų galima nustatyti finansinių instrumentų priemonių judėjimą ir taip pat e, jų savininkus. Be to reikėtų derinti šitą informacinę veiklą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Aš esu dalyvavusi e, komisijos ir e, komiteto bendrame posėdyje ir galiu pasakyti, kad pranešėjai siūlo teisingus, priimtinus būtus, kaip būtų galima uh, pagerinti informacinius mainus tarp Europos centrinio banko ir nacionalinių centrinių bankų, kad būtų galima įgyveninti komisijos pasiūlymus. Labai svarbu surasti praktikoje paprasčiausiai įgyvenimų sprendimų, priemonių, kurios padėtų mums pasiekti pagrindinių tikslų. Aš manyčiau, kad būtent tos priemonės jau turėtų būti, į tas priemonės sutelktas pagrindinis pranešėjo dėmesys. Ar yra dar kitų frakcijų pranešėjų, ar, ar Alde vardu kas nors norėtų kalbėti vietoj Torvalds? Iš tikrųjų, sunku būtų dabar jums kalbėti, kai nėra šešėlinių pranešėjų. Aš tikiuosi, kad jie prisijungs vėliau. Komisijos atstovui, Eurostato ir ECB atstovams galbūt suteiksiu žodį pailiui. Pirmiausia, Eurostato. Aš esu Anita Drova, atsakinga mokėjimų balanso statistikos, už mokėjimų balanso statistiką, esu skirius vadovė Eurostate. Norėčiau padėkoti pranešėjai kadangi jo e, pranešime labai aiškiai kalbama apie reglamentavimo ir reglamento svarbą. Komisija yra pateikusi pasiūlymą e, pakeisti atitinkamą reglamentą dėl statistikos ir mūsų svarbiausias tikslas užtikrinti suderinamumą su naujų teisėkros kontekstu po Lisabono staties įsigaliojimo. Komisija turėtų turėti galės, įgaliojimus priimti deleguotosius aktus dėl duomenų reikalavimo apibrėžimų ir komisija taip pat turėtų turėti gyvenimo galės, užtikrinant kokybės standartus ir e, vertinant ataskaitų kokybę. Mes e, džiaugiamės pačią atmosferą. E, pranešimo projekto, laukiame e, tolesnio bendradarbiavimo, kad galėtume toliau pateikti savo pasiūlymų. Antras mūsų pasiūlymo tikslas yra suderinti komitologijos sprendimo gyvendinimo uh, būdą su e, neseniai peržiūrėtų reglamentu 223 komisijos pasiūlyme. Konkrečiai kalbam apie tai, kad komitologijos e, galios perduodamos Europos statistikos e, komitetui. Ir mes esame patenkinti pranešimo projekto nuostatomis, kuriuose kalbama būtent apie tai. Komisija įvertino, atliko pirminį uh, E, vertinimą pasiūlymų dėl tiesioginių užsienio investicijų. Mes pastebėjome, kad jų tikslas yra pagerinti duomenų, e, duomenys apie tiesioginės užsienio investicijas ir apskritai pagerinti statistikos kokybę. Mes norėtume aptarti tos dalykus, norime dirbti kartu, kadangi kai kurie pasiūlymai turėtų būti galbūt sustiprinti, paaiškinti juos reikėtų. Kartais reikėtų vengti dubliavimo, nes kai kurie duomenys jau dabar yra prieinami. Baigdama norėčiau pasakyti, kad tikrai nuoširdžiai dė, dėkoju pranešėjus Janui Gyvaldui už tai, kad jis rengia pranešimą šiuo klausimu ir dirbsime toliau. Dėkoju. Dabar Velnis Bier, ECB atstovas pasisakys. Labai ačiū. Mes taip pat pritarėme beveik viskam, pritarėme pranešėjo mintims ir politiniai valiai. Norėčiau savo pasisakymą padaryti į tris dalis. Pirmoji dalis susijusi su labai įdomiamis idėjomis ir pasiūlymais dėl tiesioginių užsienio investicijų, o dėl deleguotojų galiojimų ir bendradarbiavimo tarp Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos kalbėsiu trumpiau. Dėl pirmojo klausimo tiesioginės užsienio investicijos mes labai susidomėję perskaitėme tris pateiktus pasiūlymus, e, kuriuos išsameu pristatė pranešėjas ką tik tai. E, pirmasis dalykas e, - tiesioginės užsienio investicijos, kapitalo srautai ir e, galia, galutinio savininko nusavybės kriterijai. Tai užtikrintų ES užsienio tiesioginių investicijų statistikos vertę ir padidintų skaidrumą, pagerintų atsekamumą finansinių srautų susijusių su tiesioginių investicijų operacijomis kaip kad sakoma paaiškinamame rašte. Tačiau turime pasakyti, kad tokios informacijos rinkimas yra kur kas e, sudėtingesnis, nes labai sudėtinga atsekti investicijų grandinės per įvairias tautinės jurisdikcijas. Tam, kad būtų surinkti e, statistiniai duomenys, kaip pranešėjas sakė, reikia e, glaučiai bendradarbiauti su tarptautiniais subjektais EPBO ir didžiojo dvidešimtuku. Pirmiausiai, dėl šios priežasties e, e, nauji, e, naujose duomenų sautuose nustatyti galutinį naudos gavėją reikia pagal geriausių pastangų principą, bendarbiaujant su tarptautiniais partneriais, pirmiausia, tarptautiniu uh, valiutos fondu ir reikėtų galbūt atsižvelgti čia į didžiojo dvidešimtuko iniciatyvą dėl uh, sautų. Kitas dalykas. Uh, iš, išorinių ir vidinių, tiksliau nukreiptų išorę ir į vidų e, srautų e, statistika e, užsienio tiesioginių investicijų neturėtų sukelti papildomų kaštų statistikos struktūrums ir reikėtų čia vadovautis atitinkama tarptautinio valiutos fondo rekomendacija. Mes pritarėme tam Gal paskutinis pasiūlymas dėl užsienio tiesiog investicijų susijęs su naujomis plyno lauko investicijomis. Ir daromas skirtumas tarp perėmimų ir tikrų plyno lauko investicijų. Tai yra labai naudingas aspektas, analizuojant tiesioginių užsienio investicijų poveikį, tačiau e, tartotiniu mestu dar e, e, elektroninis darbas yra labai siaurai apibrieštas EPBO. Reikėtų dar daugiau metodologinio teorinio darbo, kad būtų galima uh, surinkti duomenis, kuriuos būtų galima deramai palyginti. Visi pasiūlymai dėl tiesioginių užsienio investicijų statistikos yra labai įdomus politinė prasme, mes viskam pritarėme, tik norėtume pasakyti, kad tikslingumas ir įgyvendinimas taip pat e, pareikalaus glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo ir e, vargu ar Europos Sąjunga galės visą tai gyvendinti. Toliau trump trumpi pastebėjimai dėl procedūrinių teisėkos pasiūlymo aspektų. Pirmiausia, dėl deleguotojų įgaliojimų mes pritarėme e, pranešėjui e, tam, kas išdėstyta paaiškiname rašte ir e, tam, kas buvo pasakyta šį rytą, kad peržiūra, praplėtimas, analizavimas duomenų negali būti laikomi nesminiais dokumentais, kuriuos E, papildytų, pakeistų komisiją, tačiau tai yra e, savybės, kurios yra susijusios su esme dėl to, tas procedūras e, reikia deramai gyvendinti pagal teisėkos pasiūlymus, kuriuos patvirtintų Europos parlamentas ir taryba. Dėl bendradarbiavimo tarp Europos centrinių bankų sistemos ir ESS mes Europos statistikos sistemos mes sveikiname tai, kad pranešėjas kalba apie mokėjimų balanso tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesiog investicijų srityje, kad kalba apie bendradarbiavimą ir kad e, e, e Tokiu būdu reikėtų bendradarbiaujant patikslinti statistiką visose e, srityse ir e, konstatuojamojoje dalyje yra kalbam apie tai, kad su ECB bus konsultuojamasi prieš įgyvendant įgyvendimo ar deleguotusius aktus e, įgyvendinant e, reglamentą dėl statistikos minėtose srityse. Galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už visą darbą ir galbūt mes galėsime padėti dėl tam tikrų techninių specifikacijų, pirmiausiai dėl tiesioginių užsienio investicijų. Ačiū. E Labai ačiū. Dabar pranešėjas žodis. Labai dėkoju. Taip pat ačiū poniai Moska už parodytą paramą bei išsakytus žodžius. Ačiū taip pat ir už pasiūlymus dėl mano nuomonės projekto, tos pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija, Eurostatas ir ECB. Aš toliau dirbdamas su jumis susisieksiu tam, kad sužinočiau daugiau detalių. Kaip jau aiškiai sakiau, tai nėra religiniai klausimai. Reikia, kad viskas veiktų, tačiau tuo pat metu visuomenė turi teisę gauti aukštos kokybės statistiką, kurie atsakytų jai rūpimus klausimus. O dėl tiesioginių užsienio investicijų, tai būdamas ekonomikos studentu, aš visuomet maščiau apie tai, kad Luksemburgas yra vienas iš pagrindinių investicijų e, gavėjų. E, ne tai, kad man kelia problemų, jog Luksemburgas sulaukia daug tiesioginių užsienio investicijų, man tiesiog e, kyla bejonių, ar tikrai ten tie pinigai nusėda. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kodėl aš norėjau pažiūrėti, kaip e, tarptautinės institucijos dirba. Be abejo, jos jau veikia šioje srityje. Aš labai laukiu pasiūlymų dėl patobulinimų iš abiejų institucijų. Esu tikras, kad šešėliniai pranešėjai padės parengti nuomonę, e, kuri e, bus aptarta per trišalius dialogus. Aš prisimenu, kad per praėjusią kadenciją jau buvo na, parodytas didžiulis interesas pirmininko e, tęsti tuos trišalius dialogus. Dabar aš jau matau pirmininkė, kad jums tikrai bus smagu dirbti tuose trišaliuose dialoguose, nes mūsų interesas yra ribotas. Bet kuriuo atveju labai dėkoju, lauksiu tolesnio bendradarbiavimo ir ačiū Jums už paramą. Dėkoju, ačiū pranešėjai, visiems kalbėtojams. 12 valandą mes balsuosime dėl kovos su mokesčių plovimu, tai atsižvelgta. Balsuosime dėl pinigų plovimo, tai yra EGIGO pranešimas, Toliau e, dėl jūsų pranešimo e, galima teikti pakeitimus iki gegužės 19 dienos. E, toliau birželio 15 ir 16 bus svarstami pakeitimai, balsavimas sekom iš karto po to per tą patį posėdį. Ir toliau žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau. Greičiausiai bus trišalis dialogas, kuriam mes vėliau numatysime datas. Labai ačiū. Dabar baigiame rytinę sesiją. Toliau 12 val. vyks bendras posėdis su Libe čia, toje pačioje salėje. Mes balsuosime ir priimsime galutinę parlamento poziciją dėl antro svarstymo, dėl pinigų plovimo, kovos su pinigų plovimu paketo. Tikiu, kad ir politinė, ir teisinė prasme tie rezultatai bus svarbus. Tai dabar darome pertrauką ir grįšime 12 valandą. Ačiū.